Okay, we, we can start, yeah. Good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Pradėkime mūsų bendrą Ekon ir FAM komitetų posėdį. Visų pirma, turiu paklausti jūsų kaip dėl darbo tvarkės, jeigu niekas neturi jokių pasiūlymų, darbo tvarkę laikysime patvirtintą. Darbo tvarkė yra tik vienas klausimas. Lyčių lygybė ir mokesčių politika Europos Sąjungoje. Pakeitimų svarstymas. Šiandien svarstome 189 pakeitimus, kuriuos e, bendram Ekon ir FAM komitetų rengiamam pranešimui dėl mokesčių politikos ir lyčių lygybės ES. E, e, pristatys Marisa Maties iš Ekon komiteto ir Ernest Urtasun iš FAM Visų pirma, išklausysime jų komentarų dėl patiktų pakeitimų. Ir dabar žodis poniai Matijas, prašau, trims minutėms. Pone pirmininkė, noriu padėkoti šešėlėms pranešėjams už patiktus pakeitimus bei kolegoms už tai, kad draugė su manimi juos rengė. Jau aptarėme visus 189 pakeitimus ir susitarėme dėl kai kurių kompromisų. Esu ypač dėkinga už tai, kad požiūris į dėrybas buvo konstruktyvus ir už mūsų bendrą siekį pasiekti susitarimo. Dėl šio pranešimo. Tai tikrai labai svarbu man ir e, mano kolegai šešėliniam pranešėjui ir Nestu ir Tasun. Norime integruoti lyčių lygybę į finansų politiką. Nemanau, kad bus labai sudėtinga pasiekti susitarimo dėl visų pateiktų pasiūlymų, nors yra viena dalis, dėl kurios e, sudėtingiau dėrėtis, tai yra individualizavimas. Manau, kad e, turėsime gerų galimybių pasikeisti nuomonėmis šiuo klausimu. Kolegos, žinoma, gali kalbėti apie įvairiausius dalykus, svarstydami pranešimą. Tačiau būtų gerai būtent apie tai pakalbėti reikėtų išsakyti savo, mums savo nuomonės šią temą ir pabandyti pasiekti susitarimo dėl individualizavimo aspektų, nes tai yra vienis svarbiausių e, pranešimo aspektų. Pirmininkė, tuo ir baigsiu, nes noriu išgirsti, e, ką kolegos mano, kad, kad diskusija prasidėtų iš karto. Ačiū. Ačiū, ponė Matijas. O dabar žodis ponui Urtasun. Prašau. Ačiū labai trumpai, noriu padėkoti kolegoms. Manau, kad susidomėjimas pranešimu yra didelis, sulaukėme daug pakeitimų. Manau, kad e, gimsta geras tekstas ir žengėme žingsnį priekin, įtraukdami lyčių lygybę į viešąją finansų politiką. Ir manau, kad šis tekstas, jeigu jis bus patvirtintas, bus labai naudingas ir darys įtaką Europos semestro procesams, šalims skirtoms rekomendacijoms, kitiems procesams šalise. Bendrais brožiais, nežiūrint didelio pakeitimų skaičiaus, iš pirmo, po pirmojo šešėlinių pranešėjų susitikimo konstatuoju, kad yra platus konsensusas dėl daugybės dalykų, E, visų pirma susitarti dėl tiesioginio ir netiesioginio apmokestinimo susijusios su lyčių lygybė, atsižvelgti į lyčių perspektyvą ir po pirmojo šešėlinių pranešėjų susitikimo, nežiūrint kai kurių e, aspektų dėl teksto formuluočių, frakcijų dauguma yra pasirengę siekti konsensuso. Kaip Marisa minėjo, yra vienas neišspręstas klausimas, kurį turime išspręsti, tai yra individualizavimas e, apmokestinimo, pol, pajamų apmokestinimo. Man dar svarbus yra vienas dalykas pranešime. E, reikia raginti valstybės narės naikinti diskriminaciją susijusią su bendru apmokestinimu. E, Mes žinome, kad egzistuoja diskriminacija susijusi su šiuo reiškiniu. Ar turime reikalauti atskiro individualaus apmokestinimo ir ieškoti vidurinio kelio? Manau, kad tuo, tą klausimą turime toliau svarstyti ir ieškoti bendro sprendimo. Bet manau, kad sprendimas yra įmanomas ir kad pranešimą komitete parengsime plačia dauguma. To sieksime draugę su Marisa. Ačiū, ponia Urtasun, o dabar suteiksiu žodį norintiems pasakyti nariams. Pirmiausia, šešėliniai pranešiai, pirmiausia, panas Gerhold. Jūs pakeisit šešėlinį pranešį, ar ne? Ačiū pirmininkė. Aš e, gavau pasisakymą anglų kalba, todėl tą kalbą ir kalbėsiu. Heizer Zaborska apgailestauja, kad negali dalyvauti, bet norėtų išsakyti apie frakcijos nuomonę apie šį pranešimą. Mes pateikėme septynis EPP pakeitimus šiam pranešimui. Tai rodo, kad mes norime dalyvauti konstruktyviai šioje procedūroje. Vyko vienas produktyvus šešėlinių pranešimų posėdis ir manome, kad tai atveria puikia galimybę šį pranešimą baigti laiku. Noriu išskirti keletą bendrų prioritetų apie pranešimo turinį. Nors mes pripažįstame, kad netiesioginės lyčių skriminavimo e, problemos egzistuoja mokesčių politikoje, bet manome, kad pirmiausia prioritetas būtų pakeisti rinkos priemonės. Visų pirma, reikėtų gerai gyvendinti dabartinį ES teisę. Mokesčių politika bendrai yra sukurta taip, kad ji būtų neutrali, negalėtų būti palankesnė vyrams ar moteriams. Tuo tarpu darbo rinkos politika e, gali e, būti e, žymiai labiau diskriminuojanti ir apie tai mes turėtumėm kalbėti šioje srityje. Taip pat norėtume pabrėžti, kad, pabrėžti, kad mokesčių politika yra valstybių narių kompetencijos klausimas. Mes galime raginti valstybės narės įvertinti atskirų mokesčių sistemų palankumą vieną ar kitai lyčiai. Tačiau mūsų frakcija nesutinka su tuo, kad vienodai išsakytume kritiką E, atskiroms sistemoms arba išskirtume atskiras sistemas kaip geresnės. E, šiuo požiūriu mes turėtumėm kalbėti apie pasirinkimo galimybę, kuri e, turi būti suteikiama didžiai daliai Europos šeimų. Mūsų frakcija pasisako už pasirinkimo laisvę, kad Europos piliečiai patys nu, priimtų sprendimus palankesnius, tinkančius jų finansų interesams. Dėl PVM kritikos, ypač kalbant apie mokesčių mokėjimą. Mūsų e, frakcija mano, kad e, pranešimas eina per daug toli. ES PVM direktyva turėtų būti peržiūrėta. Neseniai Europos komisija patikė pasiūlymą dėl PVM e, normų valstybėse narėse ir panašu, kad hygienos produktams iki 0 procentų tie mokesčiai galėtų būti suderinti. Uh, Mes e, džiaugiamės pranešėjų atvirumu, esame už tai dėkingi. Galutinė mūsų frakcijos pozicija priklausys nuo paskuti, galutinių kompromisų ir e, per pranešimę svarstomų visų klausimų. APP yra pasirengsiu toliau dalyvauti diskusijose. Ačiū, o dabar aš norėčiau suteikti žodį poniai Bereš. Merci, merci, uh, ačiū, ačiū pranešėjams, kurie puikų darbą atlieka. Matau, kad uh, Mes e, dabar dar e, svarsome pakeitimus dėrybų kontekste, dėrybos tebe vyksta. Mūsų komitetai parinkė gerą poziciją šioje srityje ir aš manau, kad e, mes gerai parinkėme dirbą parlamento bendram darbui. Galutinis tikslas. Kokio rezultato galime tikėtis? Turime sukurti aiškę mokestinimo sistemą valstybėms narėms e, ir turime imtis tam tikrų priemonių prieš valstybės narės, kurios baudžia moteris už lyties pagrindų, turiu galvoje jų galimybės patekti į darbo rinką. Mes turėtume galvoti apie moterų galimybę nes savarankiškai išgyventi iš savo pajamų. E, vyrai ir moteris E, šeimoje turi atlikti tokį patį vaidmenį. E, mes e, dažnai kalbame, kas poroje yra pelningesnis, jeigu taip galima pasakyti. Turėtume siekti moterims daugiau galimybės, bet tai neturi pakengti įprastiniai šeimos dviejų asmenų sistemą ir tai negali pakeisti dabar valstybėse narėse vykdomas įprastinės demografinės politikos. Mokesčių politika turėtų būti pritaikyta vaikų globai. E, dabar kol kas dar ne visur taip yra, e, ogi tokiu būdu galima kompensuoti e, tam tikrą patiriamą galbūt žalą dėl vaiko auginimo per mokesčius ir būtume tokiu, taip, tokiu būdu sukurtume galybės moteriams lengviau grįžti į darbo rinką. Aš manau, kad čia e, galėtume susitarti pagal tam tikras formuluotės, kurias aš perskaitysiu anglų kalbą, bet aš manau, kad tai leis išspręsti pagrindinės išliekančias problemas. Mes čia kalbame apie uh, atskirų nuostatų uh, individualizavimą. Skatiname visas valstybės narės įdėkti e, individualų apmokestinimą, išlaikant e, dėmesį visiems finansinėms e, pranašumams, kurie gali būti siejami su tėvystė. Aš manau, kad tai kokia bus mūsų bendra pozicija. Šis pranešimas, mano nuomonė, leis suderinti visų valstybių narių uh, E, interesus, aš kalbu ypač apie tas valstybės narės, kurios reformuoja savo e, mokesčių sistemas. Ir e, dar vienas aspektas, ekonominių požiūrių, man atrodo, jis yra labai svarbus, būtina lyties klausimą nuolat įterpti į informavimo kampanijas, ypač kai kalbam apie biudžeto, fiskalinę politiką, nes tas aspektas nėra atspindimas. E, vyrų ir moterų diferencijavimas turi būti minimas kaip problema, kalbant apie fiskalinę politiką. Toks bus mūsų frakcijos pagrindas ir aš linkiu geriausios kloties e, mūsų pranešėjų komandai. Thank you, thank you, Beres, and... Ačiū, ponė Bereš. O dabar žodis ponui Tremosai iš Aldė frakcijos. Ačiū. Pone pirmininkė. Noriu vis pirma padėkoti pranešėjams už jų atliktą darbą. O mūsų frakcija mano, kad susidurėme su nauja realybė, yra daugiau neligybės įrodymų įvairiose valstybėse narise, įvairiose sektoriuose, vertinant atlyginimus. Taip pat yra naujų įrodymų apie naujas vartojimo tendencijas, kalbant apie vyrus ir moteris. Pavyzdžiui, jeigu vertiname prekių krepšelį, vyras ir moteris perka skirtingus produktus rinkoje. Pavyzdžiui, sveikatos prekių srityje, vertinant tai, mokesčių poveikis, mokesčių vaidmuotose skirtingose prekių krepšeliuose yra svarbus ir turime į tai atsižvelgti, vertinti šią naują realybę. Taip pat turime prisiminti, kad mūsų piliečiai prašo, pagidauja, kad viešoji politika būtų priderinta prie tų realybių. Aš kaip liberalės netikiu, kad ES gali būti perskirstimų sąjunga, bet tai gali būti pažangiosios praktikos pavyzdžių sąjunga ir pritarė PP atstovės atstovų nuomoniai dėl to, kad e, apmokestinimas vis dar išlieka valstybių narių kompetencijos rytimi, tačiau ES turėtų e, rekomenduoti laikyti, laikytis e, pažangiausios praktikos pavyzdžių, tai turėtų būti saistantis e, dalykas valstybėms narėms, kad jos siektų subalansuoti mokesčių poveikį lyties požiūriu. Todėl sieksime plataus sutarimo, uh, E, parlamente šiuo klausimu rinkėjų labui, kad patobulintume mokesčių politiką valstybėse narėse. Ačiū, ponė Tremosa. Ar dar kas nors norėtų prašyti žodžio? Pane Julie Wood, prašau. Ačiū. Tiesiogiai šiuo klausimu neužsimu, bet esu čia, nes man rūpi vyrų ir moterų lygybė. Tai labai svarbu visame kame, ko įmamės Europos Sąjungoje. Todėl lyčių lygybė apmokestinime tikrai svarbus dalykas. Noriu pabrėžti, kad kai e, neužtikriname moteriams lygybės, visi už tai sumoka kainą. Ir poveikis yra įvairus. Kartais e, susilaukiam ir nepageidaujamių pasiekmių. Tai apima ir smurtą. Mes bandome sukurti daug e, e, lygesnę visuomenę, kurioje moteris būtų iš tiesų gerbiamos ir kur joms būtų suteiktos galimybės visur. Ir manau, kad yra sąsajos tarp smurto pasireiškimo ir e, ekonominės neligybės, kuri liečia moteris. Todėl turime visko imtis holistiškai. Turime bandyti moteris, moterims užtikrinti kitokią poziciją. Dalyvavau rengiant pranešimą dėl kovos su skurdu, tikslų įgyvendinimo ir e, didėjančių e, pragyvenimo kaštų klausimo. Domėjomės, kaip griežta taupimo politika paveikė moterų galimybės užsitikrinti šildymą, e, aprengti savo vaikus ir, ir tas poveikis yra labai juntamas e, kasdieniuose finansiniuose reikaluose. Todėl man labai svarbu, kad egzistuotų teisingą apmokestinimo politiką, nes tai e, reiškia ši, neligybę šeimoms. Tikrai norime sukurti lygesnę e, visuomenę moteriams ir visiems šeimos nariams. Ačiū, ponė Čiulivo. Dabar žodis pranešėjams. Visų pirma, poniai Matijas. Ačiū trumpai. Noriu padėkoti kolegoms už visus komentarus. Manau, kad visi akcentavo svarbiausius pranešimo aspektus ir manau, kad mums svarbiausia ne gilintis į valst... kištis į valstybių narių kompetencijas. To nesiekėme ir tai turime aiškiai pasakyti nuo pat pradžių, bet yra bendra politika, kuri netiesiogiai atsiliepia lyčių neligybė ir susijusi su apmokestinimo politika. Pavyzdžiui, egzistuoja bendra PVM sistema. Ir jeigu atsižvelgsime į vartojimo tendencijas, kaip sakė Ramonas, žinoma, kad yra tiesioginės sąsajos. Ir būtent tokius klausimus mes turime spręsti kaip Europos parlamentas ir Europos institucijos. vertinant tuos matmenis, kur, kurie mus sieja, mes neturime gilinti lyčių neligybės, kurie egzistuoja ir taip mūsų visuomenėje. Aš ir manau mes abu norime padėkoti Pervanš už jos pasiūlytą formuluotę, kad pra pradėtume uh, spręsti pagrindinę problemą susijusią su šiuo pranešimu. Manau, kad parengti kompromisai labai geras pagrindas e, tolesniam darbui ir noriu padėkoti Jums už Jūsų indėlį svarstant šią problemą. O kolegai iš EPP, noriu, kuris atstovauja du e, šešėlinius pranešėjus, noriu pasakyti, kad mes atsižvelgsime jų pasiūlymus ir uh, Esame pasirengę ieškoti galutinio jungtinio kompromiso, kuris būtų konstruktyvus. Turime taikyti, pasiremti galiojančių ES teisinių pagrindų bei pakeisti jį, kai jis nėra tinkamas. Jeigu tik, jeigu tik tai sakysime, kad jis turi būti taikomas, tai reiškia, kad nieko nedarysime. Taigi galiojantis teisinis pagrindas yra, bet jeigu jis nėra tinkamas ar neteisingas, jį tą klausimą reikės spręsti ir jį keisti. Ačiū dar kartą ir lauksiu tolimesnių diskusijų. Ačiū, ponė Matijas, ponas Urtasun. Daug pridurti negaliu, kalbėsiu trumpai. Marisa beveik viską pasakė. Keletą dalykų. Visų pirma, mes esame pasiryžę ieškoti plataus kompromisų, sutarimo ir tikiuosi, kad antrajame šešėlinių pranešėjų susitikime mums pavyks baigti svarstymą. Kiek, užsitikrinus kiek įmanoma platesnį konsensusą dėl kolegos iš APP paminėto klausimo. Žinoma, diskusijas tęsime, bet e, noriu pabrėžti, kad mums tikrai svarbu, tai tikrai svarbus klausimas, nes kalbame apie tiesioginę diskriminaciją susijusią su mm, apmokestinimu valstybėse narėse. Daug, Europoje vyksta daugybė kampanijų, kuriuose raginama įgyvendinti reformą. Ir man atrodo, tai yra pagrindinis pranešimo tikslas. Aš esu pasirengęs svarstyti formuluotės ir kaip viskas svarstyti ir viskas yra pranešime. O apie individualų apmokestinimą kalbant, pervonš pasiūlymas mums skamba gerai. Ir siūlyčiau nuo jo ir pradėti ir išsiaiškinti, ar tai būtų priimtina kitoms frakcijoms. Tikrai e, ieškosime kompromiso per vonš pasiūlymo pagrindu. Ačiū visiems ir tikiuosi, kad kitame šešėlinių prane pranešėjų sustikime šio dokumento svarstymą baigsime. Ačiū, ponia Urtasun, balsavimas mūsų bendrajame posėdėje lapkričio 21 ir dabar bendras mūsų komitetų posėdis baigiamas. Ačiū, lygiai 9 prasidės Ekon komiteto posėdis. Ačiū.